turi tarnauti maksimalaus saugumo užtikrinimui žmonėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, kolegiai Giori. Diskusijos baigėsi šią temą, o rytoj tęsime diskusijas 11 valandą. Bendros ES persikėlimo programos įkūrimas tai yra kitas darbo atvarkės klausimas. Suteiksiu kolegiai, kolegui Tavarės žodis. Os refugiados são provavelmente as populações mais. Ačiū, ponas pirmininkė. Pabėgėliai, galbūt yra labiausiai pažeidžiami žmonės pasaulyje, yra patys pažeidžiamiausi tikrai, nes jie negali nei pas save sugrįžti, nei likti tranzito valstybėse. Nes tautos skaičiuoja, kad jų yra apie maždaug 200 tūkstančių per metus tokių pabėgėlių. Apie 100 tūkstančių maždaug yra perkeliama į Kanadą, Junktinės valstijas ir panašiai, bet Europą nedaugiau nei 4500 pas save įsileidžia. Taigi mes visi sutarėm, kad tai tikra drama, bet ją reikia skubiai spręsti. Taryba jau pateikė savo atsakymą, e, pirmininkaujantį Švediją kalbėjo apie tai, kad 100 tūkstančių reikia perkelti E, Ivletermas, Belgijos atstovas, kalbėjo, kad jie yra, yra labai reikalingi Europos Sąjungai, tie pabėgėliai. Taigi, pabėgėliai yra labai svarbus, nes nuo 56 metų tarptautinė bendruomenė jau pradėjo gyventi pirmą projektą pabėgėlių perkelimo. Taigi tai yra svarbus istorinis dalykas, bet mes esame priversti išduoti klausimą tarybai. Ar pabėgėliai yra prioritetas tarybai? Ar yra taip iš tikrųjų skubu ir svarbu šitą klausimą spręsti, kad jūs padėtumėt parašą ant, savo, ant šito dokumento? Buvo sprendžiamas klausimas dėl bendras sprendimo priėmimo, dėl uh, bendro fondo sukūrimo šitiem pabėgėliams su Britanijos ministru, su Graikijos atstovais buvo tariamasi ir buvo siekiama, kad jie taip pat prisimtų atsakomybę. Šitas bendro sprendimo prieimimo procesas patapo bendro sprendimo neprieimimo procesas ir faktiškai jis tapo tragišką situaciją visiems pabėgėliams. Mes negalime priimti priemonių. Žinome, kad humanitarinė krizė bet kada gali e, kilti. Tai jau įvyko Šiaurės Afrikoje prie mūsų durų ir mes neturime jokių priemonių, kaip galėtume skubiai išspręsti šitą problemą situaciją, nes dėja, dėja taryba yra nepabaigusi bendro sprendimo prieimimo procedūros. Taigi, jau nekalbant apie skubės procedūras, turi būti skiriama ir pinigų tom šalims, kurios įsipareigoja prisijimti pabėgėlius. Visa tai jau yra išsakyta pranešime, mes turėtumėm jau veikti ir sukurti sąlygas pabėgėlių perkeliamui. Taigi, taryba, jūs esate mm, na, teisėkuros vieni iš autorių. Neturiu aiškinti tarybai, kaip priimtis teisės aktus ir sprendimus, tačiau vis tik tai nereikia kelti pavojaus e, institucijų patikimumui. Pirmininkas, ponas Tavarės, jūs turite tik dvi minutės. Aš baigiu, sako kalbėtojas. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, kitas kalbėtojas, ponė Hirš. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Thank you. Naujoji persikėlimo programa buvo, buvo parengta įdedant labai daug energijos, daug darbo nuveikė visos frakcijos ir pasiunti labai aišku signalą. Ta programa buvo prioritetinė, tuo labiau, kad mes norėjome spręsti žmonių klausimą. Dabar, matydami įvykius Šiaurės Afrikoje, mes turime suprasti, kad reikia veikti greičiau, kadangi praradome vienerius metus. Mes buvome pasinaudoję momentu ir pradėjome socialinės diskusijas visuomeniai, kadangi mums reikėjo valstybių narių, vietos savivaldos e, struktūrų paramos. Ir šita diskusija visuomenėje, tas sutarimas buvo pasiektas ir tiesiog reikėtų juo pasinaudoti ir nestabdyti šio proceso. Šitama yra per daug svarbi, tuo labiau, kad mes norėjome šios diskusijos ir mums liberalams tai buvo prioritetinė tema. Aš manau, kad mes visos frakcijos sutinkame dėl to, kad reikia pasiūsti tinkamą signalą, o dabar taryba turi sudėlioti tinkamus akcentus ir kad šitas klausimas būtų išspręstas visiems laikams. Kai kurios valstybės, kurios nebuvo tokios aktyvos, turėjo taip pat galimybę įsitraukti ir kai kurios persigalvojo ir parodė gerą valią. Aš manau, kad ne tik liberalai, bet ir kitos frakcijos puikiai bendradarbiavimo ir nustatė labai konkrečius prioritetus ir inicijavo diskusijos visuomenės mastu todėl nereikėtų pažeisti, tiesiog e, numesti į šalį to mūsų puikaus rezultato. Papa Ponas Papa Nikolau. Ačiū, ponas pirmininkė. Na, po to, ką išsakė kolegos, dar norėčiau už tai ką pridurti. Pone ministrė, jau Vieneri metai prabėgo nuo to laiko, kai mes išnagrinėjome, kai nagrinėjome šitą klausimą. Mes tikrai daug dirbame ties juo ir net esame pasiuntę misiją į Siriją, e, kuri dirbo šioks, šiais klausimais. Ir skatame valstybės narės dalyvauti šitame persi, persikėlimo, perkelimo programoje, tačiau pažangos jokios. Net jeigu yra ta oficiali programa taryboje ir jai reikia, kad parlamentas priimtų poziciją, kad situacija pažengtų į priekį, tai, na, tikrai kreipkite į mus, mes tai padarysime, mes padarysime, ką galime. Tiesiog dabar reikia pasistengti, kad Europa tiesiog veiksmingiau įgyvendintų savo veiksmus, tiek ir būtų veiksmingesnė ir išorės veiksmų a, požiūrių. Mes turime turėti šita pabėgėlių perkelimo programa yra labai vertinga programa, vertingas įrankis ponios Ašton rankose. Galima parodyti pasauliu, kad šitas instrumentas egzistuoja ir kad jo galima naudotis. Reikia, kad Europa suvaidintų savo vaidmenį, kad parodytų pavyzdį viduržėmio jūros regionui. Dabar mes kalbam apie būsimą finansavimą po 2013 metų. Taigi Nereikia pamiršti, kad yra numatyta lėšų šitai būtent perkelimo programai iki 13 metų. Ir jeigu nepanaudosime jų, mes juos prarasime, prarasime galimybę, kurią sudaro būtent šita perkelimo programa. Ir grįžtu prie EPP pozicijos išrišto šio klausimu. Svarbu yra suprasti tai, kad mes negalime laukti naujos, naujo Lampedūzos proceso, kad šitą programą paleistum iš realiai į veikimą. Pone Geri. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamieji Europos parlamento nariai, mes sulaukėme taryboje trijų klausimų iš Europos parlamento. Ačiū klausimų autoriams už tai, kad pateikė savo mintis kuriomis buvo paremti tie klausimai. Tie klausimai yra susijęs su tarybos sprendimu dėl Europos pabėgėlių fondo sukūrimo. Jis turėtų veikti nuo 8 iki 13 metų, įgyvendinant bendrą persikėlimo programą. Manau, kad tai aiškiai rodo, jog e, Europos parlamentas mano, jog pagalba šiems žmonėms yra būtinas dalykas. Europos parlamentas atidžiai rūpinasi pabėgėlių reikalais ir stengiasi pagerinti padėtį, kaip sakė ponas Tavarės, aš pati esu iš Vengrijos. Penkisdešimt šeštų metų revoliucija Vengrijoje įvyko mus pamokydama, kad turime kreipti dėmesį į žmonių lūkesčius, turime padėti pabėgėliams. Paskutiniai įvykiai rodo, kad svarbu turėti vieningą pabėgėlių sistemą, rūpinimusi pabėgėlių sistemą Europos Sąjungoje. Manau, kad pabėgėlių problemą reikia spręsti jau dabar, jeigu norime turiu išlikti lyderiai humanitarnės pagalbos teikimo srityje. Leiskite pateikti naujausią informaciją dėl pabėgėlių padėties prie Libijos sienos. Aš kovo mėnesio pradžioje lankiausi ten prie Libijos sienos, tūkstantis pabėgėlių per valandą maždaug atvyktavo prašydamiesi prieglopščio, daugiausiai buvo dirbančių migrantų. Jie E, kėlė, jie teikė prašymus gražinti juos į jų kilmės šalį. Tai buvo skubiausi prašymai ir jų buvo daugiausia. Sunkiausia buvo tiems, kurie neturėjo asmens dokumentų. E, pagalbos, tarptautinės pagalbos teikimo organizacijos turėjo rūpintis tai žmonėmis ir jų repatrijavimu. Tokio pobūdžio e, problemos gali būti sprendžiamos bendros persikelimo programos dėka. Ponas Mortoni buvo nuvykęs į rytus prie Egipto sienos. Ten buvo taip pat renkama informacija apie pabėgėlių padėtį. Jis buvo sutikęs su Egipto pareigūnais, ten situacija pasikeitė. Jau trys dienos ten pabėgėlių iš Libijos nebėra. Dabar 200 žmonių panašiai. laukia tos pagalbos, kurią būtų galima suteikti perskirimo programos dėka. Kiti dar. Kit, kit, kitai žmonėmis buvo pasirūpinta Egipto administracijos. Vengrijos ministras dabar sustinka kaip tik su Bengazio tarybos kompetentingų ministrų, taip pat Egipto atsakingų ministrų, e, siekiam aptarti situaciją, kaip spręsti pabėgėlių problemas. Noriu pabrėžti, jog dėsime visas pastangas tam, kad būtų galima įgyveninti šios programos numatomus įsipareigojimus ir pabėgėlių perkelimo schemas. Apie jas be kita kūro kalbama 51 e, metų Ženevos konvencijoje. Taip pat svarbu taikyti kitas tarptautinės sutartys susitarimus. E, e, Vengrija teiks šiuos siūlymus įtraukti, siūlymą įtraukti šiuos dokumentus į bendrą siūlymų paketą. Vyks trilogas ir jo metu Be kita ko bus teikiami siūlymai priimti sprendimus, kurie būtų gyveninti jau nuo 2012. Džiaugiuosi diskusijomis, kurios vyko ir man dalyvaujant, džiaugiuosi galimybę atsakyti Europos parlamento nariams iškeltus klausimus. Norėčiau pasakyti, kad taryba pripažįsta šios perkelimo programos svarbą. Mes džiaugiamės sulaukia rezoliucijos siūlymo ir komisijos komunikato 2009 m. rugsėjį šios iniciatyvos davė pradžią sutarimui, kuris buvo pasiektas 2008-aisiais, priimant imigracijos ir prieglupščio teikimo paktą. Tai yra tas paktas, kuris yra taikomas savanoriškais pagrindais e, pagal numatytą perkelimo programą E, žmonės gali būti perduoti pabėgėlių, jungtinių tautų pabėgėlių komisariato globon. E, bus tengiamasi skatinti valstybės narės primti persikeliančius pabėgėlius į savo teritoriją. 2009 rugsėjį taryba pradėjo teikti pakeitimus susijusius su pabėgėlių fondų įsteigimu. Vyko diskusijos, vyko neformalūs susitikimai, keletas jų buvo su Europos parlamento nariais, valstybės narės labai lankščiai žiūri į Europos parlamento pasiūlymus, nes bendras tikslas yra vienas - kurti lankstesnę tvarką, lankstesnę negu tą, kuris, kurią siūlė komisija. Taryba ir parlamentas, kaip jau sakiau, buvo sustikę neformalaus pobūdžio, buvo rastas sutarimas. Politinis sprendimo turinys buvo praktiškai patvirtinas, jau buvo susitarta. Tačiau dabar reikia įdėkti mechanizmą, kuris būtų pagristas ir finansinių priemonių teikimu persikėlimo programos įgyvendinimui. Taryba neparėmė parlamento sprendimu remiantis Europos sutarties 290 straipsnių. E, buvo remiamasi deleguotojų aktų procedūra ir komisija liko prie savo pozicijos. Migracijos rautų valdymo programa labai numato griežtus laikotarpius susijusius su efektyviu darbų planavimu. Taryba sutarė, kad Europos parlamento pozicija yra svarbi ir kad įgyvendinant ES persinkelimo programą turėtume taikyti dabar septynes numatytas taisyklės. Mums svarbu būtų pasiekti sutarimą, kurio dėka būtų galima persikėlimo programai numatyti prioritetus kasmet 2008-2013 metų laikotarpis yra tas, kuriam finansų priemonės yra numatytos valstybės narės pradėjo renkti savo planus ir tos pagalbos būtų galima fondui sulaukti daugiau. Tai būtų, todėl būtų gerai turėti kasmet numatomus prioritetus. Bus numatytas aiški suma kiekvienam perkeliamam asmeniu arba jų perkeliamų asmenų kategorijai. Valstybės narės įgyvendinant dabartinę programą gali vykdyti persikė, perkelimo programą, net jeigu jie anksčiau ir nėra dalyvavusios. Norėčiau pabrėžti, kad taryba vertins kiekvieną pasiūlymą, kuris būtų įgyvendintinas, kuris būtų priimtinas ir e, realistiškas. Stengsime objektyviai tai įvertinti kartu su komisijos siūlymais ir, manyčiau, turėtume lankščiai naudotis egzistuojančių mechanizmų ir padaryti jį lankstesnį ir efektyvesnį. Neturėtume pasinerti į teisinius ginčius ar aiškinimasi. Klausimų čia yra daug deleguotieji aktai, įgyvendinimo aktai, diskusijos priemonių yra daug. Ir priklausomai nuo to, kokios priemonės pasirenkamos, kitos akrenta. Tačiau, manau, nepaisant visko, kad pažango šių klausimų bus pasiekta. Ačiū. Dėkojame poniai Gerai. Dabar politinės frakcijos išsakys savo nuomonę. Pirmiausia, žodis Dijas Demera. Que nadie se sorprenderá al oírme decir de nuevo que la solidaridad. Ačiū. Pirmininkė, niekas turbūt nenusteps, jei aš pakartosiu savo solidarumą šitų pabėgėlių atžvilgių ir kad tai turėtų būti viena iš pagrindinių mūsų politikos veiksmų krypčių. Bet neužtenka būti išreikšti tik solidarumą tiems, kurie kyla, atvyksta iš na, nepalankesnių socialinių sąlygų, bet taip pat reikia ir paremti tas valstybės narės, kurios pagal geografinė ir kalbinė savo situacija yra tiesiogiai susijusios su šitomis problemomis. Yra valstybių, kurios, į kurias labai mažai migrantų atvyksta, bet yra ir valstybių, kurios vienos nepajėgios tiesiog atlaikyti to spaudimo pabėgėlių prie jų sienų. Tai, kad parlamentas patvirtino pranešimus dėl komisijos komunikato susijusios su perkelimo programa, ir kad buvo paskirtas fondas 2010 metais, gegužės mėnesį, e, nėra viskas. Dar taryba turi pabaigti bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Dabartinis pilotinis projektas, kuris buvo įdėktas dešimtie, dešimtie valstybių narių, yra tik tai tas vienintelė mažas mėlio grūdelis tame, e, toje didelėje kopoje, kurią reikia supilti. Ir tikrai jaučiame didelį spaudimą. Ypač nuo tada, kai e, Egipte, Tunise prasidėjo masiniai liaudės judėjimai kuomet, ir nuo tada, kai Libijoje prasidėjo karas. Lampedusa, 5000 gyventojų e, sala, e, daugiau nei 6000 pabėgėlių priemė nuo konfliktų pradžios. Tas man minėtas pilotinis projektas yra tikrai nepakankamas. Ir net nepadės galbūt to spaudimo palengvinti, kurį jaučia Malta, Italija ir kitos viduržėmė jūros valstybės ir kurį pajus ateityje. Reikia, kad ES įsitel, įsijungtų šitą judėjimą, kad tarybas suvoktų, kokios kliūtis realiai kyla ir kad pradėtų e, gyveninti tikrą perkelimo programą, kad e, būtų įveikta blokuojanti mažuma. Reikia suprasti, kad šitie, šitas procesas veikia visą ES, ne tik jos dalį. Praeitą savaitę aš sakiau ir dar kartą kartoju, kad ES turi dalyvauti įvykiuose prie Libijos sienos. Neužtenka tik tai atsiųsti grupelę parlamentarų į Egiptą, reikia mums patiems gebėti įgyvertinti humanitarinę situaciją. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu Klodas Moraes. Gerbiamas pirmininkė, ministrė, šiandien mes girdame visų suinteresuotų šalių reikalavimą, kad tai artimiausių metų ta persikėlimo programa būtų įgyvendinama. Čia kalbame ne tik tai apie naštos pasidalinimą, mes kalbame apie ištisą sistemą. Mes norime, kad būtų panaikinti tie barjerai, kliūtis, neleidžiančios įgyvendinti šios programos kadangi tūkstančiai pabėgėlių atvyksta į ES teritoriją. Junktinės e, Amerikos valstijos ir Kanada tiesiog yra patenkintos, kad šitie piliečiai nepatenka į jų valstybių teritoriją, kadangi visų pirma, tos valstybės, į kurias patenka pabėgėliai, negali išspręsti vienos šių problemų, todėl reikėtų spręsti šitą situaciją artimiausių metų ir būtent to pra, prašo visos frakcijos šį vakarą jūsų. Tikuoju kolegai Mores. Pone Grįžbek, ačiū, pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė. 10 milijonų pabėgėlių pasaulyje. Didelis skaičius. Tai yra žmonės, kurie yra pažeidžiami, vaikai, moteris, e, vaikai be tėvų dažnai krizė yra didžiulė, tad turime ieškoti atsakymo į ją. Tuo parodytume savo prisirišimą prie žmogaus teisų vertybių. Europos parlamentas prieš metus pareiškė pritarimą e, siūlomams sprendimams. Ir aš norėčiau pasakyti, kad Europos parlamente šiuo klausimu vyrauja sutarimas, konsensusas. Turiu klausimą. Netikiu, kad taryba gali demonstruoti tiek cinizmo, kad pasiūlytų kažkokią ypatingą procedūrą, siekdami, kad pirmasis svarstymas nebūtų apribotas tuo blokuojant bendro sprendimo prieimimo procedūros įgyvendinimą. Aš manau, kad persiekimo klausimas yra labai aktuolus, 2012 laukti negalime. Aš manau, kad valstybės narės dėl kažkokios nesuprantamos šizofrenijos e, atskiria savo žodžius nuo veiksmų ir aš manyčiau, kad laikas turėti teisinės taisyklės, kurios atitiktų šio laiko tarpio būtinybę pasaulyje. Dėkoju. Kolega Kirkop. Aš puikiai suprantu, kad šitų pažeidžiamų piliečių perkelimas yra labai svarbus dalykas ir aš tikiuosi daug iš tarybos. Jungtinė karalystė ir kitos valstybės parengė praeitie nacionalinės perkelimo programas ir mes taip pat kartu aptarėme tas reikmes, kurios yra iškilusios atskirose valstybėse narėse. Žinoma, šita programa nereikš, kad mes turėsime atsisakyti savo individualių vyriausybių veiksmų, tačiau vis dėlto taryba turėtų imtis ryštingesnių veiksmų kadangi Tuo labiau, kad šitie pokyčiai Šiaurės Afrika iš esmės keičia taikos procesus. Mes norėtume paprašyti tarybos imtis ryštingesnių veiksmų. Prašome tai daryti. Kolegė Keller. Persikėlimo programa labai svarbus dalykas pagelbėjant pabėgėliams. Kai kurios valstybės, tokios kaip Junktinės valstijos, tūkstančius pabėgėlių priima į savo teritorijas. Perkelimas yra skirtas tiem žmonėms, kurie nepasiekė ES šalių ir neprašė čia pabėgėlio statuso. Šalis visos, visos kartu turi spręsti migracijos klausimus kartu, ES turėtų tam turėti reikiamų priemonių. Na, dabar yra ir skurtesnių valstybių negu bet kuri iš ES valstybių, kurios priima daugiau pabėgėlių negu mes, pavyzdžiui, Pakistanas ar Sirija. Tos šalis stokoja prieimimo pajėgumų pabėgėliams. E, jos veikia taip, kai gali, o tuo tarpu ES gali ir privalo padėti, pavyzdžiui, Irako pabėgėliams e, teikiama pagalba, primant e, iš jungtinių valstybių E, kalinius parodė, kad dirbti galima daug, tačiau pagalba buvo nereikšminga. Mes turime suteikti šansą pabėgėliams pradėti naują gyvenimą. Taryba ir komisija nori užkirsti kelią Europos parlamentui naudoti savo teisę. Europos parlamento nariai nori pasinaudoti savo teisę. Jeigu jūs sakysit, kad mes e, atidėliojame procesą, tai mes to nepatikėsime, mes tiesiog norime įgyveninti savo normales parlamentinės teisės ir dirbti prie šio klausimo, o mums regis bandoma tas teisės atimti ir jas apriboti. Tai yra mūsų pareiga, esame išrinkti žmonės, atstovaujantis ES žmonėms, mūsų pareiga yra spręsti šį klausimą. Norėčiau kad būtų pateiktas konkretus darbų tvarkaraštis, kad būtų pasakytas, kokiais sunkumais susidurėte. Norėčiau, kad prisimtumėte įsipareigojimų šis klausimą, kuo greičiau įtraukti tarybos darbo tvarkį, kadangi prarandame laiką, kasdien prarandame laiką. Kai peržvelgėme kitas priemonės, aš manyčiau, kad persikėlimo programa yra nemažiau svarbi negu kitos programos. Pavyzdžiui, ši programa galėtų pagelbėti Afrikai ir ilgalaikėje perspektyvoje. Yra priemonių, kurios egzistuoja, bet kuriomis nesinaudojama. Pavyzdžiui, laikinos apsaugos direktyva arba direktyva dėl pabėgėlių paskirstimo. Mes turime reikiamas priemonės, bet jais, tais instrumentais, tomis priemonėmis nesinaudojama, nes valstybės narės nenori saugoti žmogaus teisių tenka žmonės, žmonėms taikyti tarptautinės apsaugos priemonės. Tai štai, aš manau, kad turime nuo 2012 įdėkti e, pabėgėlių apsaugos sistemą, bet 12 metai yra per vėlų, reikia tai daryti anksčiau. Ačiū e, kolegiai Keller, kolega Borgezijo. Kolega Segerį. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Kai kalbame apie migraciją, Pastaromosiomis dienomis turime prisiminti įvykius Šiaurės Afrikoje ir vertinti juos. Labai svarbu, kad šitie žmonės jaustų demokratinę pagalbos ranką. Tačiau kita vertus reikia prisiminti, kad gyventojai tiesiog miršta, miršta nepilnamečiai Tai yra dabartinė situacija, tačiau reikėtų pagalvoti ir apie ilgalaikę perspektyvą. Jeigu prisimintume, kiek šimtų tūkstančių Libijos piliečių turėjo palikti šalį pastarosiomis savaitėmis. Vakarų Europa yra perpildyta. Rytų Europoje susidurime su kitomis problemomis. Romų mažina ma, mažuma tampa ta problema, kuri yra aptarnėjama labai gyvai mūsų visuomenėse. Pagalvokime apie galimą scenarijų. Jeigu mes priimtume šiuos pabėgėlius, kokios įtampos galėtume sulaukti savo visuomenėse. Todėl labai sunku tikėtis, kad Europa galėtų priimti daugiau pabėgėlių. Todėl šita liberi politika buvo šiek tiek sustabdyta. Pažiūrėkime, kiek liberalų šioje salėje šiandien aptariant šį migracijos klausimą. Jie turėtų tiesiog raudonuoti iš gėdos. Ir todėl jie turėtų nenustepti, jeigu nebus pasiekta jokių rezultatų. Mes įdėjome labai daug energijos siekdami užtikrinti būstą pabėgėlių kilmės valstybėse. Kalbėjo frakcijų atstovai, o dabar kolegos kalbės dvi minutės, tai yra kolega Kelho. Ačiū pirmininkė. Kolegos, Smagu buvo girdėti, ponė ministrė, kalbant, kaip yra svarbu e, pabėgėlių klausimas ir pati perkelimo programa ir kad jungtinių tautų ir susigaliotinius aiškiai kalbėjo. Jis kalbėjo apie didelius skaičius pabėgėlių ir apie 200 tūkstančių asmenų, kurie kasmet turi būti perkeliami pagal šią programą. Taigi tikrai e, pasaulyje, aplinkinėme pasaulyje ne tik Somalija, Kongo, Afganistane, bet ir Egipte, Libijoje yra daug žmonių, kurie tikisi mūsų pagalbos. Tai tikrai skubi humanitarinė situacija, e, kaip ponas Papa Nikolau priminė. Mes turime biudžetinių priemonių, bet jų nepanaudojame. Ir nepanaudojame todėl, kad šitas programos tiesiog nėra patvirtintos iki galo. Tai kas dabar vyksta, ponė ministrė? Jūs sakėte, ponė ministrė, kad dėl teisinių priežasčių negalima paralizuoti šito proceso, bet tikrovė yra tokia, kad jau tas procesas ir taip paralizuotas būtent dėl teisinių priežasčių. Yra bendro sprendimo procedūra, turi būti pritaikyta. Deputatas Gutavarės parengė puikų pranešimą ir pasiūlymų pateikta buvo, o tarybos pasiūlymas dėl teisinių būtent priežasčių apriboja parlamento, ta pono Tavarės ir kitų parlamentarų pasiūlymų gali. Taigi, klausimas, ar taryba apskritai rūpi pabėgėlių klausimas? Susidaro toks įspūdis, kad ne. Rytoj posėdžiaus, ryt ir poryt posėdžiaus taryba. Ir mes jau žinome, koks bus tarybos išvadų projektas. Ir kalbant apie migrantų srautus, E, šitas klausimas yra nukeliamas į Liepos tarybą. Pone ministrė, norėtume, kad jūs pasakytumėte, jog taryba, kad parlamentas reikalauja iš tarybos priimti sprendimą ir nenorime, kad šitas klausimas vėl būtų nukeltas. Pirmininkas, ponė Gijom, vienam, dviem minutėm. Ačiū, ponė ministrė, kolegos. Toje humanitarinės krizės akivaizdoje Libijoje šiandien tikrai labai yra svarbu, kad e, Europas sukurtų bendrus veiksmus perkelimo srityje Junktinės tautos jau nuo kovo pirmos dienos kreipėsi į tarptautinę visuomenę e, sureaguoti į humanitarinius įvykius, bet niekas nesureagavo. Dabar ES atėjo tik tai Italija 58 e, eritriečius priemė į savo, į savo teritoriją. Ir keliama kažkokia hipotezė, kad apie 40 tūkstančių asmenų turėtų būti dar perkelta. Norėčiau daugiau informacijos šio klausimu. ES atsakomybė šitoje srityje tikrai turi būti prisimta su šitomis e, valstybėmis ir su jų tautomis mes turime palaikyti ryšius. E, Tunisas atvėrė, ir Egiptas atvėrė savo sienas bėgantiems iš Libijos. Greičiau. Tikrai kyla didelis iššūkis ES ir jų yra daug. Trys pavyzdžiui. ES turi, turi dosnesnę politiką perkelimo vykdyti ypač tuo atžvilgiu, kuriems yra būtina persikelti gelbėjant gyvybę. Ir 2009 metais apie 80 tūkstančių žmonių buvo perkelta pasaulyje, bet tik tai 8 procentai kažkur tai į Europos Sąjungą. Taigi, sveriant šitos skaičius, turime suprasti, kad jeigu ES nori įgyveninti veiksmingą tokią politiką, tai turi ją sustiprinti visų pirma ir atsižvelgti į pažeidžiamiausius asmenius ir sukurti taip pat prieimimo struktūras. Na ir galiausiai reikia papildyti su prieglapšio dabe keičiamis programomis ir šita programa, būtent papildyta prieglapšio programomis, jau nustatyta 2010 metais, ją reikia paremti jau turimą patirmi, patirtimi valstybėse narėse ir taip pat sukoordinuoti visus veiksmus būtina. Pane Rosbach. Visame pasaulyje susidurėme su migrantų srautais. Tai vyksta dėl gamtos stichijų, dėl karų ir tiem žmonėms yra reikalinga apsauga. Žinoma, tie žmonės norėtų grįžti ir į savo gimtasias vietas, tačiau kitiems tenka apsigyventi kitose valstybėse. Taigi tie pokyčiai vyksta kiekvieną dieną. Karas Šiaurės Afrikoje tiesiog uh, sudarė daug didesnį spaudimą prie viduržėmio jūros krantų esančioms valstybėms. Taryba turėtų galbūt turėtų pasakyti, kokia dalis tų pabėgėlių galėtų būti priimta į ES valstybės vadovaujantis ES prieglošio politika, tačiau tos politikos nuostatos mūsų manimų yra nepakankamos. Galbūt taryba galėtų atsakyti konkrečiai, ar ji pasisako už bendrą tokią programą ar prieš ją. Kolega, kolegė Lopes, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Ponius ir ponai, čia turime viešosios nuomonės problemą, kaip įtikinti valstybės narės, kad turėti bendrą persikėlimo programą yra naudinga. Kiekviena valstybė narė šios rytie nori išsaugoti savo kompetenciją ir stengiamasi kliudyti įdėkti bendrą politiką, kuri būtų laikoma prioritetinė. Reikėtų, kad atsirastų šis fondas, reikėtų panaikinti šio klausimo blokavimą, nes sprendimų jų gali būti daugybė, taryba turi imtis šį klausimą spręsti, jei valstybės narės gali gauti finansavimą, besąlyginį finansavimą iš numatyto fondo, tai tuomet, jeigu tiksliau, jeigu nebus reikiamo finansavimo, tai tuomet nebus bendros persikelimo programos. Prieglopščio politikos klausimai yra aktualūs, juos privalu kelti. Reikia kelti bendros strategijos būtinybės klausimą, nes jos nebuvimas situaciją tik apsunkina. Mes kalbame apie solidarumą Ir nereikėtų, kad bendras solidarumas kainuotų brangiau valstybėms narėms. Lopez, minute, Flašikova, Žodis poniai Flašikovai Benovai minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Prieš metus maždaug sakiau šioje salėje, kad ES narių valstybių tik pusė turi perkelimo programas į savo teritoriją, tačiau tos programos prastai koordinuojamos. Perkelimo kaštai yra didžiuliai, nepagristai didžiuliai. Jeigu turėtume reikiamos politinės valios ir reikėbėtume sukurti bendrą gerai koordinuotą ir solidarumų pagristą persikelimo programą, mums reikėtų įkurti taip pat ir, ir persikelimo fondą galėtume ko, e, tinkamai koordinuoti nacionalinės egzistuojančias programas, sukurti tas, kurių dar nėra. Na, faktai yra žinomi, problemos žinomos. Žinome, kad yra pasiektas politinis konsensusas tarp tarybos ir parlamento komitetų. Tad aš norėčiau prisidėti prie savo kolegų ir paprašyti tarybą užbaigti šį procesą. Dėkoju. Dėkoju kolegai Flaškova Benova. Dabar pradėsime catch the eye procedūrą ir aš suteiksiu žodį Figuereiro. Ačiū, ponas pirmininkė. Mus labai neramina humanitarinė situacija pabėgėlių, kurie e, bėga iš ginkluotų konfliktų zonos nuo karo, nuo e, atskirties ir skurdo. Vaikų ir, ir moterų e, taip pat situacija sudėtinga, jie bėga nuo e, priekybo žmonėmis <clears throat> situacijų. Reikia imtis konkrečių priemonių, kad, juos, kad jiems padėtumėm, kad padėtumėm pabėgėliams arba kad būtų paremtos tos valstybės, kurios labiausiai susiduria su pabėgėlių klaus, klausimų sprendimu dėl savo geografinio artumo tiesiog. Vidurio ryt, rytų karai ir judėjimai Šiaurės Afrika dar labiau pablogina humanitarinę situaciją. Reikia būtinai skubiai imtis priemonių, kad būtų perkelti šitie pabėgėliai ir užti, užtikrinant jų žmon, žmogiškoj orumą. Nebegalima laukti sprendimų, kurie ir taip jau vėluoja, kuomet e, tūkstančiai žmonių tiesiog beldėsi kasdien į mūsų duris ir jokio atsakymo nesulaukia. Tikuoju kolegė Figereido, dabar žodis kolegai Gal. Gerbiamas pirmininkė, ministrė, jūs kalbėjote, kad pastarųjų savaičių įvykiai parodė, kad pabėgėlių klausimas tampa vis aktualesnis Europai, kadangi pabėgėlių srautai vis didėja, o mes neturime parengę strateginio atsakymo viena iš svarbiausių priemonių yra perkelimas. Žinoma, mes galime prašyti geresnio koordinavimo, daugiau solidarumo, tačiau vis dėlto reikalingas pirmiausia socialinis sutarimas ir reikia, žinoma, dėti pastangas visiems. Labai malonu, kad pirmininkaujanti valstybė nori pašalinti teisinės kliūtis ir nori artimiausių metų spręsti šį klausimą ryštingai. Dėkoju tai kolegiai Gal. Dabar kolega Overmeyer. Kai kas mano, kad Europoje pabėgėlių yra per mažai ir kad tas e, fondas yra per daug platus ir todėl e, daugybė žmonių tiesiog dėl geresnio gerbuvio tiesiog veržiasi į ES. Tačiau pabėgėlius reikėtų stengtis sulaikyti jų įprastoje teritorijoje, ten, kur vyrauja jų įprasti papročiai ir jiems įprasta aplinka. Labai svarbu tinkamai įvertinti pabėgėlių statusą ir konkrečioje teritorijoje teikti koordinuotą ir struktūrinę pagalbą. Kolegė Giori, baigiamajam žodžiu. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami parlamentarai. Aš pabandysiu atsakyti į visus svarbiausius klausimus. Pirmiausia, pažvelkime į tai, ką ES nuveikė. Daug kas kalbėjo, kad mes velkamės iš pakskos Junktinėmis Amerikos valstijoms ir kitoms valstybėms, tačiau taip iš tikrųjų nėra. Jeigu pažvelgtume į pabėgėlių skaičius, į metinę statistiką, tai šitas skaičius skaičius niekiek nemažesnis negu Kanadijoje, Nadoje, Australijoje arba Junktinėse Amerikos valstijose. Bet to reikia galvoti apie ilgalaikį šios problemos sprendimą. Kitas dalykas yra spontaniškas pabėgėlių srautas ir atitinkamas spaudimas. Jį patiria ES labiausiai jungtinių tautų žmogaus teisių. Uh, kaž elfogadott, míg Kanada organizacija teigia, kad per 2005-2009 metų laikotarpį buvo gauta daugiau negu uh, pusantro milijono prieglopšio prašymų, o per pastarį laikotarpį apie 500 tūkstančių. Kai kas teiravosi apie mūsų siūlomų priemonių terminus Mes norėtume pasiekti pažangos, sprendžiant visus klausimus. Jau sausio mėnesį, kaip tarnėjome šį klausimą, tos problemos nebuvo tokios aštrios, kadangi po to prasidėjo įvykiai Šiaurės Afrikoje. Mes neturime konkrečių terminų, grafikų, tačiau, kaip ten bebūtų, norime paspartinti šiuos procesus. Mes norėtume pateikti konkrečią strategiją numatydami tikslus iki 2012 metų, taip pat atsižvelgdami į Dublino e, susitarimą, taip pat e, įgyvendinami jau priimtas direktyvas, taip pat norėtume e, baigti direktyvos rengimą dėl pabėgėlių prieimimo. Tačiau tam reikia tarybos ir komisijos bendradarbiavimo ir mes tikimės tikrai gerų rezultatų parlamentas ir taryba susitarė ir taryba tikisi, kad susitarimas bus priimtas artimiausių metų. Dėl megkapta a végre a mandátumot az informális trialógusnak a megkezdésére. Tehát a célunk ennek mi hamarabbi meg... Dėl pabėgėlių statuso įvertinimo direktyvo direktyvos diskusijos dar nepradėjo, tačiau mes norėtume, kad šios diskusijos vyktų kartu su Europos parlamentu dėl Eurodak reglamento. Yra susitarta iš esmės, liko tik tai keletas neišspręstų klausimų dėl procedūrų priimant pabėgėlių. Pabėgėlius komisija mano, kad reikėtų pateikti naują pasiūlymą. Po pirmojo direktyvos skaitimo buvo sutarta, tačiau Libe, komit, Libe komitetas prašo papildymų direktyvoje dėl pabėgėlių prieimimo. Pirmiausia, reikia sustarti dėl Dublino ir Eurodak reglamentų kai komisija pateiks savo pasiūlymą artimiausių metų, tada galėsime pratesti ir mūsų darbą taryboje. Kažką. Šiaurės Afrika. Aš kalbėjau apie pirmininkaujančios valstybės pastangą šioje srityje, kalbėjau apie vizitus pasienyje Balandžio 11 dienos tarybos posėdėje mes dar kartą įvertinsime situaciją imigracijos srityje. Tačiau reikėtų pasakyti, kad jau tarybos išvadų projekte yra minimas pabėgėlių klausimas. Ir jeigu reikės, ir priklausomai nuo pažangos, mes sušauksime papildomą neįlinį tarybos posėdį mums pirmininkaujant. Mes norėtume paspartinti teisėjų kūros veiklą, norime viską atlikti, kas yra mūsų galioje, tačiau tikimės žinoma ir bendradarbiavimo su komisija. Buvo paminėta pabėgėlių reglamento pataisos problema reikėtų kalbėti ne tik tai apie politinės aplinkybės, kadangi tai yra teisinis dokumentas ir mums reikia pamastyti apie teisinės diskusijas, kadangi daug kas pateikė įvairiausių nuomonių dėl įgyveninamojo teisės akto prieimimo. Aš manau, kad šis klausimas yra labai svarbus, svarbios teisinės procedūros, jų reikia laikytis. Ir be kita ko reikėtų pasakyti, kad, tai, kad ES piliečiams reikia susivokti, kuo skiriasi deleguotas teisės aktas ir įgyveninantis teisės aktas. Labai svarbu, kad sprendimas būtų surastas greitai ir atsižvelgiant į Lisabonos sutartį. Tačiau mes čia susidurime su tam tikra situacija, kai ta skiriamoji riba nėra labai aiški. Todėl mes pasisakome už įgyvendinimo teisės aktą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šitas klausimas būtų svarstumas tik tai iš teisinės pusės. Ir tikiuosi, kad birželio mėnesį mes galėsime pateikti pabėgėlių klausimą tarybai. Aš manau, kad iki to laiko mums pavyks pasirenkti ir aš norėčiau, kad būtų priimtas griežtesnis, konkretesnis pasiūlymas, negu buvo siūlyta prieš trejata mėnesių. Taip pat buvo klausimą, kas atsitiks, jeigu pabėgėlių srautas dar labiau sustiprės. Aš nelabai įsivaizduoju, kokių žingsnių būtų galima imtis. Jau ir dabar buvo imtasi įvairiausių priemonių, komisija buvo labai aktyvi. Kreipėsi į Tuniso vyriausybę, taip pat į tarptautinės organizacijas, spręsdama pabėgėlių klausimus. Ir kitas dalykas yra repatrijavimas. Tas klausimas yra sprendžiamas ir toliau, tačiau atrodo, kad Italija, kuri turėjo teisinių problemų, sugebėjo jas išspręsti ir dabar Italija apgyvenino tik tai, e, tik tai kelias dešimtis pabėgėlių. Tačiau tai nereiškia, kad mums nereikia naujo teisėkuros teisės, teisėkuros dokumento. Mums reikia sutarti visoms institucijoms. Norėčiau padėkoti už jūsų dėmesį, už jūsų pastabas. Pirmininkaujanti valstybė jau minėjo kad ateityje reikėtų pradėti galvoti ir apie strategiją Romų bendruomeniai. Mes taip pat spręsime ir su jie susijusius klausimus. Negaliu suteikti e, galimybės paklausti. Uh, Na, čia mes turime tokių metodologijos pobūdžio klausimą taryba sakė, jog sutinka su viskuo, išskyrus 290 straipsnį. E, aš esu pranešėjęs šiuo klausimu, tad norėčiau pakomentuoti dėl metodologijos. Äh, Pone Tavares, negalite, negalite komentuoti, kadangi labai labai vėluojame. Negaliu sutikti su tuo, kad reikštumėte pastabas. Galiu tik leisti pasakyti dėl vedimo tvarkos.